Ir mes be bejonės apie tai e, galvosime svarstydami šį klausimą komisijai. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε. Το Προεδρείο έχει λάβει μία... Dėkoju, baigėme diskusijas šią temą. Yra parengtas rezoliucijos projektas šią temą, o balsuosime rytoj 11.30 min. Dabar kitas darbo atvarkės punktas. Tai yra žodinis klausimas Europos komisijai. Tema diskriminacinės muitinės procedūros Lietuvos vilkikų atžvilgių Rusijos pasienyje. Norėčiau visų pirma suteikti žodį šio klausimo autoriai, poniai Gezinė Maisner. Jums e, suteikiamas dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, situacija yra tokia. Tai, kas šiuo metu vyksta Lietuvos ir Rusijos pasienyje, e, tai yra dalykai, kurių mes negalime toleruoti. Lietuva E, Lietuvoje yra apie 650 e, transporto įmonių, kurios turi apie 13 tūkstančių vilkikų, kurie veža prekes į Rusiją. O Rusija neseniai įvedė specialias patikras būtent vilkikams iš Lietuvos. Ir tai yra represinė priemonė. E, taip pat situacija yra tokia, kad tokios patikros yra daromos taip pat ir privatiems automobiliams ir tam nėra jokio pagrindo. Tai yra tiesiog tiesiog E, Lietuvos vežėjų teisų pažeidimas, nes Rusija netgi reikalauja, kad Lietuvos vežėjai, Lietuvos transporto priemonės būtų eskortuojamos, jeigu jos važiuoja Rusijos teritorijoje. Tai yra toks Rusijos elgesys, kurio negalima toleruoti, nes, Europos Sąjunga yra, e, nes Lietuva yra Europos Sąjungos valstybė narė. Turime taip pat turėti omenyje, kad Rusija nuo 2012 metų yra PPO narė ir jinai turi laikytis tam tikrų įsipareigojimų. Dabar toks elgesys su tais įsipareigojimais įsipareigojimais yra nesuderinamas. Taip pat situacija yra tokia, kad e, Lietuvos įmonėms buvo padaryta didžiulė žala, vertinama, kad ta žala kasdien sudaro apie 2 milijonus eurų. E, tai yra tikrai didžiulės sumos pinigų ir e, E, Rusija tokiamis diskriminacinėmis priemonėmis bando sankcijomis nubausti buvusias sovietinės respublikas. E, ir mes pastebėjome e, jos tokius panašius veiksmus su kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, kaip Ukraina, Gruzija, Moldova. Taip pat reikia kalbėti ir apie, šios, apie Rusijos elgesį. Taip pat norėčiau paskaityti, ką parašė mūsų frakcijos pirmininkas. Diskriminuodama Lietuvos vilkikus, Europo, E, Rusija diskriminuoja visą Europos Sąjungą. Reikia pakeisti šią politiką. Aš todėl norėčiau, kad komisija kažką nuveiktų šioje srityje ir norėčiau paklausti, ar jūs jau ėmėtės kažkokių veiksmų, kad būtų pagerinta šitą situaciją. Okay. Much, Ačiū, ponė Maisner. Jums mėlyną kortelę kelia kolega Imbrasas. Ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal šią procedūrą? Pranešėjau sakytas mintis E, fd frakcijos narių nuomone es institucijos privalo labai atsakingai įvertinti susidariusią situaciją ir imtis e, adekvačių veiksmų spręsti šiai problemai. nuostoliai kuriuos patiria lietuvos vėžiai ir maisto produktų eksportuotojai yra visos europos nuostoliai. E, todėl būtina rasti susikalbėjimo su rusijos pareigūnais raktą. mano klausimas ar pritariat kad šiandien es turi kalbėti vienu balsu ginant lietuvos europos sąjungos narės interesus? dėkui už klausimą. Exactly question, Na, iš tiesų tai nebuvo visai klausimas, bet vis tik. Aš galiu atsakyti labai trumpai, aišku, aš tam pritariu, visos institucijos turi kalbėti vienu balsu, visi turime imtis vieningų veiksmų. The Dėkoju dabar komisijos e, vardu, pasisakys komisaras Deguch. E, Ačiū. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Europos komisija Lietuvos administracija informavo, kad Rusijos muitinės taiko apribojimus Lietuvos prekiams e, muitinių punktuose ir tai yra daroma nuo šių metų rugsėjo 12 dienos. To jokios e, plačios prekybos griovimo priemonės nesusietos su jokiais e, aiškiais tikslais yra netinkamos, jos yra diskriminuojamos ir abejotina, ar jos tenkina PPO standartus. E, rugsėjo 18 dieną kartu su kolega Algirdu Šemeta aš nusinčiau laišką Rusijos ekonomikos plėtros ministrui Aleksandrui Durkaevui ir uh, muitinės e, vadovui Andrėjui Belianinui. Ten pabrėžėme, kad dabar taikomos priemonės nuo rugsėjo 12 dienos sukelia labai rimtą susirūpinimą ekonominių ir juridinių požiūrių. Mes prašėme, kad būtų paaiškinama e, argumentuoti, kodėl tokios priemonės yra taikomas ir kreipiamės griežtai į Rusijos administraciją, kad tokie pribojimai būtų greitai panaikinti. Kol kas Rusijos administracija dar nepateikė paaiškinimo, dėl kokių priežasčių šios e, muitinės priemonės, kontrolės priemonės buvo pritaikytos. Dabar mes tikriname, ar tos pritaikytos priemonės atitinka pasaulio priekybos organizacijos taisyklės, ypač jos 11 straipsnį, turiu galvoje e, GATS susitarimą 11 straipsnį. Uh, Ir dabar mes laukiame e, daugiau informacijos iš Lietuvos administracijos apie muitinių kontrolę. Taip pat būtų labai svarbu gauti visą informaciją, kurią turi Lietuvos valdžia apie e, tai tariamus pa, priemonių paaiškinimus, o kol kas ši priemonė galėtų būti įtraukta į kitos pasaulio priekybos organizacijos tarybos dėl priekybos prekių, kuri įvyks spalio 18 dieną Ženevoje darbo atvarkę ir ten būtų galima kalbėti apie galimą pasaulio priekybos organizacijos taisyklių pažeidimą. Taip pat turėsime apie tai kalbėti techninių lygmenių tarp Europos komisijos ir mūsų partnerių Rusijoje. Dar vienas svarbus elementas šiai priemoniai e, sureguliuoti būtų politinių aspektų įvertinimas ir atitinkama reakcija. E, žiūrinti tai, kaip vasaruoju metu buvo ribojami Lietuvos pieno produktai, Europos komisija e, inform, kreipėsi į Rusijos administraciją ir išreiškė savo susirūpinimą dėl Lietuvos pieno produktų importo. E, E, ir komisija yra e, pasakiusi, kad garantuoja Lietuvos pieno produktų saugą. ES maisto saugos standartai užtikrina jų kokybę. Maisto saugos juridinė bazė užtikrina ne tik tai reguliarias e, patikras valstybėse narėse, bet ir greitą įspėjimo sistemą, jeigu vienas ar kitas produktas staiga būtų nustatytas kaip nesveikas, nesaugus. E, Europos Sąjungos ir Rusijos sanitarijos standartai skiriasi. Kai kuriais atvejais Europos Sąjunga mato, kad kai kurie Rusijos standartai yra be pagrindo griežti ir moksliškai negalima įrodyti, kad jie yra reikalingi vartotojų a, sveikatos apsaugai užtikrinti. Todėl Europos komisija kreipiasi į Rusijos administraciją, kad būtų įmatasi proporcingų veiksmų e, užtikrinant Rusijos sanitarinių standartų tinkamą taikymą Lietuvos e, įvežamiems produktams dėl sanitarnių priežasčių e, taikomos e, priemonės turi būti pagristos atitinkamai pasveriant riziką. Rusijos sanitarniai ir fitosanitarniai apribojimai ES valstybėms narėms e, jau yra taikomi daugiau kaip vienerius metus. Europos komisija ir toliau stengsis apginti Europos eksportuotojus ir stengsis pasirūpinti, kad Rusija laikytųsi įpareigojimų prisimtų įstojus į PPO. E, gavę daugiau informacijos ir sekdami tolesnius įvykius, mes rekomenduosime Europos komisijai imtis atitinkamų veiksmų, atitinkančių pasaulio priekybos organizacijos bendrojo susitarimo dėl priekybos reikalavimus. Ačiū gerbiamas komisijos narys, toliau frakcijų atstovai, kolega Kaspari, EPP vardu. Pone pirmininkė, Gerbiamas komisarė, dėkoju Jums už Jūsų paaiškinimus bet man atrodo, kad komisija savo susipaprastino veikimo būdą, pateikdama tokį technišką atsakymą, nes tai, ką mes dabar matome, yra tai, kad Rusija daro viską, kad sugriautų mūsų kaiminystės politiką ir tai yra tik vienas pavyzdys, apie kurį mes dabar kalbame staiga, vilkikam iš Lietuvos taikomos e, muitinės procedūros, toliau kitas pavyzdys e, yra e, nauja, naujausias pavyzdys, naujausias E, atvejis, kuomet nuo e, vakar dienos yra uždraustas Lietuvos pieno produktų e, eksportas į Rusiją. Ir manau, kad Rusijos ambasadorius e, turėtų pasiaiškinti čia. Manau, kad mes turėtume e, per savo atstovybės Maskvoje labai aiškiai pasakyti rusams, kad e, tokie jos veiksmai labai įtakoja e, ES ir Rusijos santykius, ekonominius santykius ir taip pat įtakoja ir politinę santykių dimenciją. Aš taip pat norėčiau, kad šiandien iš Europos parlamento šitos salės būtų pasiūstas aiški žinia, kad šios e, priemonės priemonės yra taikomos ne tik Lietuvai, tos priemonės yra taikomos vienai iš ES valstybių narių. Tai yra išbandymas ES, ES solidarumui. Negali būti taip, kad e, viena mažiausių ES valstybių narių kentėtų dėl to, kad jinai e, rengia labai svarbų viršūnių susitikimą, kuris turi pasiūsti aišku politinį signalą. Ir taip pat negali būti, kad e, mūsų partnerė rytuose, tai yra Rusija, e, savo įkaitų tai darytų viena ES valstybių narių. Aš norėčiau, kad mūsų e, e, vyriausių įgaliotinė užsienio e, ryšiams taip pat pasiūstų aišku signalą ir aš norėčiau, e, kad e, mes, aišku, nepamirštume gerų santykių su Rusija, tačiau iš kitos pusės griežtai pasakytume, kad negali Rusija taikyti diskriminacinių veiksmų vienai valstybei nariai ir mes solidarizuosime su ją. Dėkoju, ponė Kaspari. E, kolegė Maisner, e, jums noriu užduoti klausimą. Ar atsakysite? Klausimas bus labai trumpas. E, dėl pieno produktų jūs paminėjote situaciją. Iš tiesų tai yra tiesa. Iš tiesų Rusijai tai nieko nereiškia, Rusija gali gauti pieno produktus iš kitur, bet, bet tai labai svarbus dalykas Lietuvai, nes Lietuv, Lietuva labai daug pieno produkcijos eksportuoja į Rusiją. Ar manote, kad šie veiksmai yra dar e, kenksmingesni Lietuvai? Gerbiama kolegė, man atrodo, e, kad jūs esate teisi. Iš vienos pusės yra kenkiama transporto verslui Lietuvoje ir iš kitos pusės, kiek aš žinau, apie 90 procentų Lietuvos Lietuvos pieno produktų yra eksportuojami į Rusiją. Tai aišku, tai yra labai svarbi ūkio sritis Lietuvai ir e, aš iki šiol negirdėjau, kad kokia nors ES valstybė narė ar kita valstybė narė būtų pranešusi apie kažkokias problemas su Lietuvos pieno produktais. Todėl manau, kad negalime toleruoti tokių Rusijos veiksmų. Dėkoju toliau žodis teikiamas poniai Blinkevičiūtei. Ačiū, ponė pirmininkė e, pone komisare dėkoju už e, komisijos poziciją dėl rusijos diskriminacinių veiksmų kurie jau netrumpą laiką vykdomi prieš lietuvą ir tikrai raginu nedelsiant imtis konkrečių veiksmų būtinų priemonių nes dabar jos tikrai nėra pakankamos juk dėl susidariusios padėties pasienyje didžiulius nuostolius patiria lietuvos vežėjai pieno produktų eksporto draudimas skaudžiai palies tūkstančius gamintojų bei galimai įtakos pieno gaminių kainų kilimą dėl ko nukentės mūsų europos sąjungos piliečiai ir visa tai vyksta tuo metu kai lietuva pirmininkauja es tarybai ir ruošiasi ukrainos ir kitų rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui vilniuje. todėl mes turime suformuoti vieningą europos sąjungos politinį atsaką į diskriminacinius rusijos veiksmus lietuvos atžvilgiu. taigi dar kartą raginu ir jus asmeniškai pone komisare ir komisiją bendrom jėgom užkirsti kelią tokiam diskriminacinio pobūdžio politikos taikymui ir šiandien ir ateityje kad tai netaptų precedentu ir tokios nepriimtinos priemonės priemonės nebūtų taikomos ir kitų šalių atžvilgiu. pone pirmininke dabar kreipiuosi į jus posėdyje dalyvauja pirmininkaujančios lietuvos ministras ponas leškevičius tikrai labai būtų e, naudinga išgirsti ir jo nuomonę gal surastumėm laiko nors vienai minutei ir suteiktumėm jam žodį. ačiū labai. Uh, jeigu Lietuvos vyriausybės viceministras nori kalbėti, tai mes jam galim suteikti žodį. Ar jūs norit pasisakyti? Yes, I do. Taip, aš norėčiau. Right away. Iš karto galiu. Pone komisarė, kitaip negu įprasta man šioje salėje aš kalbu kaip Lietuvos Respublikos atstovas, ne tarybos vardu, ne kaip tarybos atstovas ačiū už šią progą ačiū komisijai ačiū ponui komisarui ačiū europos parlamentui už šią diskusiją ir jei prireiks tikiuosi už veiksmus. keli punktai viso labo keli punktai turintys kelti nerimą turintys kelti nerimą ne tik lietuvai nes tai visos europos sąjungos problema tai iššūkis visai europos sąjungai o gal dar daugiau visai tarptautinės prekybos sistemai ir pasaulio prekybos organizacijos taisyklėms. kaip žinote rusijos federacija be jokių išankstinių įspėjimų kaip kad būtų įprasta be paaiškinimų taiko ribojančias priemones jau senokai taiko ribojančias priemones lietuvos vežėjams ir ne tik lietuvos vežėjams taip pat ir prekėms kurios gabenamos į rusijos federaciją bet yra pakrautos lietuvoje be jokių paaiškinimų. kodėl nežinome. tai nenormalu. tai prieš taisykles. tai prieš normalaus sambūvio principus tuo neapsiribota pradėtas draudimas ir pradėta kampanija viešojoje erdvėje prieš lietuvos pieno produktus ir nežinome kas toliau nežinome kas toliau jei nereaguosime. tokia padėtis negali būti toleruojama tai iššūkis ne tik lietuvai visai europos sąjungai. todėl labai vertiname europos sąjungos institucijų reakciją. solidarumas su lietuva dabar mažiausia ką europa gali ir tikiu privalo padaryti. ačiū už jūsų reakciją ačiū už solidarumą. Dėkoju, ponė Leškevičiau, e, Europos reikalų viceministrė. Jūs kalbėjote pirmininkaujančios valstybės vardu, o dabar suteiksiu žodį kolegai Zilė. Jis pasisakys už, e, vietoj kolegės Andersdotter, kuri neatėjo. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė dešimtojo praėjusio amžiaus dešimtmečio pabaigoje aš buvau Latvijos ministras ir Latvijos eksportas į Rusiją taip pat buvo sustabdytas. Mes taip pat žinome, kad tuo metu e, problemų e, patyrė ir Estija dėl tam tikrų problemų susijusių su vienu paminklu. Dabar Rusija yra PPO narė, tačiau nepaisant to ji ir toliau elgesi, e, taiko diskriminacinės priemonės energetikos sektoriuje ir transporto sektoriuje. Aš dabar pasakysiu, kodėl Rusija veikia prieš Lietuvą. Todėl, kad Rusija e, buvusią Sovietų sąjungos teritoriją laiko savo teritoriją ir dabar ji e, pasitelkė principą skaldyk ir valdyk. Ir ji mano, kad ES e, negins vienos valstybės narės. E, Lietuva yra šalis, kuri kaip tik dabar pirmininkauja ES tarybai. Ir ką e, pagalvos visas pasaulis, jeigu ES neapgins tos šalies, kuri kaip tik dabar pirmininkauja ES. Dėkoju, e, kolega Zilė, kolega Laištvirt norėtų užduoti Jums klausimą, ar Jūs jį atsakysite. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Zylė. Norėčiau užduoti Jums klausimą. Jūsų politinė frakcija dažnai yra labai kritiškai nusiteikusi prieš vieningus ES veiksmus. Jūs taip pat e, kritiškai vertinate Europos e, vienybę. E, ar Jums netrodo, kad šitas atvejis yra būtent tas atvejis, kuris parodo, kad vieninga Europa galėtų būti stipresnė negu suskaldita Europa? Galbūt galėtumėte tą pasakyti pasakyti ir savo frakcijos kolegoms. Dėkoju, ponė Zylė. Norėčiau pasakyti, kad ECR frakcija yra e, už bendrą ES rinką, mes pasisakome už šį principą ir žinome, kad bendra rinka gali būti vystoma toliau, o šis klausimas yra disk, diskriminacinių priemonių klausimas, tai yra e, e dalykas greunantis bendrą rinką ir tai nėra jokia prieštara mūsų pozicijai, mes visuomet e, e laikėmės tokios pozicijos. Mes dėl federalizmo Europoje esame skeptiški, dėkoju. E, dabar kalbėtų kalbėtojai savo vardu, kolegė Andrikenė. Dvi minutės jums prašau. Kolegos, mes svarstome grubius ir nepateisinamus Rusijos veiksmus nukreiptus prieš Lietuvą, es valstybę narę, integralią vieningosios rinkos dalyvę. Rusija praėjusiu metu vasarą tapusi visą vertę pasaulio prekybos organizacijos nare, nesilaiko narystės PPO įsipareigojimų, grubiai pažeidžia PPO taisyklės nuo rugsėjo vienuolika osios tęsiasi rusijos muitininkų diskriminaciniai veiksmai prieš lietuvą lietuvos vežėjai es eksportuotojai patiria milžiniškus nuostolius kiekvieną dieną. oficialūs lietuvos vyriausybės užklausimai atsakymų ir paaiškinimų iš rusijos nesulaukia vietoje to kai kurių rusijos pareigūnų įžūli retorika viešojoje erdvėje siūlant lietuvai susiprasti peržiūrėti savo politiką antraip lietuvos laukianti niūri ateitis rusija kas savaitę vis griežtina toną šią savaitę sulaukėme grasinimų kad bus įvestas embargo lietuviškiems pieno produktams kad detali patikra bus taikoma mėsos ir žuvies produktams. tai visiškai netoleruotina. komisare aš dėkoju jums už jūsų pareiškimą dėl rusijos veiksmų kurį išgirdome rugsėjo pabaigoje. tačiau rusijos spaudimas nesiliauja jis tik didėja taigi ir mūsų atsakas turi būti adekvatus ir griežtas rusijos ambasadorius turi būti iškviestas pasiaiškinti aukščiausiems europos sąjungos pareigūnams. tai būtų precedento neturintis atvejis bet situacija to reikalauja. antra europos komisija turėtų kreiptis į ppo kad pastaroji imtųsi priemonių sudrausminti rusiją ir įpareigoti ją laikytis taisyklių. o mes kolegos turėtume imtis svarstyti asimetriškas priemones tokias kaip Magnitskio sąrašas ir kita, nes šiandien Lietuva, rytoj kita ES valstybė narė. Mes to negalime leisti. Ačiū. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Άντρικενε. Ο συνάδελφος Ρούτσεκ. Ačiū, panas Ručiakas. Haristopoli, komisioner kolegs. Ačiū, komisijos nariai, kolegos. Prieš dvi savaitės šiuose rūmose mes kalbėjome apie Rusijos diskriminacinės priemonės e, prieš mūsų kaimynus rytuose. Šiandien kalbame apie Rusijos federacijos diskriminacijos priemonės prieš mūsų valstybę narę. Prieš valstybę narę, kuri pirmininkauja ES tarybai, tai yra prieš Lietuvą. Aš manau, kad tai yra nepriimtina. Toks Rusijos elgesys mums, socialdemokratams, yra nepriimtinas. Mes nenorime daugiau jokios prekybos Mes nenorime jokių naujų barjerų įvedimo, mes norime, kad Europos žemynė būtų bendradarbiavimas. Mes norime sukurti bendrą ekonominę erdvę ir Rusija galėtų būti mūsų strateginė partnerė. Bet kaip aš jau sakiau, mes negalime iš jų tikėtis tokio elgesio. Taigi mes visapusiškai remiame mūsų kolegas iš Lietuvos Mes demonstruojame visišką solidarumą su Lietuva. Visapusiškai sutinku, kad tai yra išpolis ne prieš Lietuvą, o prieš visą Europos Sąjungą. Ir aš norėčiau paprašyti gerbiamo komisijos nario, kad būtų panaudotos visos priemonės, visi būdai, kuriuos galime pasitelkti pagal pasaulio priekybos organizacijos mechanizmus ir pagal kitas juridinės priemonės, kad ši problema būtų išspręsta. Būtina tą padaryti kuo greičiau nes e, pieno ūkininkai ir kiti Lietuvos gamintojai e, patiria labai e, didelius nuostolius ir mes to negalime toleruoti. Ačiū. Ačiū, ponė Ručiakai. Toliau ponas Landsbergis. Madam President, colleagues. Pone pirmininkė, kolegos galbūt reikėtų džiaugtis tuo, kad sąjunga tampa realia tikrai sustiprėjusią konsoliduotą sąjungą. Tas pats pasakytina apie energetikos politiką ir apie bendrą kaiminystės politiką e, rytinės erdvės kryptimi. Eu, Europa turėtų būti e, linkusi bendradarbiauti ir e, e, Taip pat e, galime kalbėti ne, ne tik apie artimą kaiminystę, bet apie priešiškai nusiteikusią erdvę šalia Lietuvos ir buvusios e, e, Rus, e, Sovietų Sąjungos kolonijos nori būti susijėtos su Europa, o ne su Rusija. Ir dabar prasidėjo išpoliai prieš vieną konkrečią es valstybę narę - Lietuvą politinė e, Kremliaus ataka e, iš esmės yra siekis sugriauti mūsų ekonomiką ir e, tai yra iššūkis Europos Sąjungai reaguoti iš jos laukiamą atsako. Galime kalbėti ne tik apie Lietuvos sunkvežimis Rusijos pasienyje, bet ir apie nenormalią situaciją susidariusią ES Rusijos pasienyje tai net, kalbame ne tik apie Lietuvos Rusijos prekybinius santykius, bet taip pat ir Rusijos Europos Sąjungos prekyb, prekybinius santykius. Ir e, tie nuostoliai, kuriuos patiria e, Lietuvos importuotojai, yra Europos Sąjungos nuostoliai. Ir todėl politiškai ir ekonomiškai būtų pagrista ir suvokiama, jei ES pasidal, tuos nuostolius traktuotų kaip Europos nuostolius. Kaip visada, Kremlius yra sva, e, kalkuliuoja, kad jo atakos prieš atskirą valstybę narę e, ignoruojant ES egzistavimą E, yra iš esmės siekis suskaldyti, toliau suskaldyti, suskaldyti Europos Sąjungą, nes e, mano, Kremlius mano, kad vieningo kolektyvinio atsako nesluk, tačiau tie laikai jau turi būti praeityje. Leichtfried. Dėkoju toliau kolega Leichtfried, dėkoju ponė pirmininkė. Manau, kad nuo to laiko, kai Europą krečia finansų ir paskolų krizė, turėtų pasaulyje galioti toks principas kas e, daro išpolį prieš vieną ES valstybę narę, tas daro išpolį prieš visą Europos Sąjungą. Nesvarbu, ar tai yra e, spekuliantų iš, iššūkis, e, išpolis prieš Graikiją, ar tai yra vienos super jėgos išpolis prieš Lietuvą. Manau, kad tai yra išpolis prieš visą Europos Sąjungą ir reikia imtis tų veiksmų, kurių buvo imamasi kovojant su ekonominė krize. Aš nežinau, ar tokie politikai teroristiniai išpoliai, e, kurie, e, e, ar juos reikia atsakyti tik tai ekonominėmis priemonėmis. Nežinau, jeigu Rusija siūlo mums žaisti tokius žaidimus, galbūt mes turime leistis į tuos žaidimus, galbūt tada Rusija supras, ką jinai praranda. Pone komisarė, Galbūt jūs galėtumėte, jūs turite gerą reputaciją kaip griežtas dėrybininkas su Kinė, galbūt galėtumėte nusipelnyti tokios reputacijos ir kaip dėrybininkas su Rusija. Dėkoju, dabar pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pirmasis, pirmoji kalbės kolegė Morkūnai. Saru, ačiū visiems kolegoms, kuriems rūpi šitas klausimas. Lietuvos ir europos sąjungos klausimas. visą mėnesį mes patiriame rusijos nemalonę rusija jau uždraudė pieno o taip pat ketina drausti mėsos ir žuvies produktus. nei apie šias priemones nei apie jų įvedimo priežastis lietuva nėra oficialiai informuojama. dar pilnesnis vaizdas susidaro kai matome kitas rusijos kaimynes patiriančias panašų spaudimą bei šiuo metu vykstančias lietuvos derybas su gazprom ir informacines atakas prisiminkime ir e, naftotiekio družba atvejį lietuvoje kuomet nuo du tūkstančiai šeši metų dėl neva techninių aplinkybių šis naftotiekis neveikia. tokios priemonės grubiai pažeidžia nediskriminacijos ir proporcingumo principus nors rusija yra ppo narė. arba rusijos valstybinės institucijos užsiima savivaliavimu arba rusija aukščiausiu lygiu nesilaiko prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų turime būti budrūs ir negalvoti kad santykis gali būti tik pragmatinis. rusijos federacija siekia naujų susitarimų su europos sąjunga bet pastarieji pavyzdžiai verčia abejoti ar ji yra pasirengusi įsipareigojimus vykdyti. ta proga ryt pakviesime jus solidarumo akcijai paragaujant lietuviško sūrio to sūrio kuris yra šiandien draudžiamas. Toliau ponas Balčytė. Pirmininkė, gerbiamas komisarė, taip pat noriu padėkoti visiems ne lietuvos atstovams kurie šiandieną šitoje salėje išreiškė solidarumą tačiau to solidarumo reikia mums praktiškai sprendžiant šitą problemą. jūs pats gerbiamas komisare paminėjote kad rusija dėl nesuprantamų priežasčių yra pasitvirtinusi standartus kurie yra moksliškai nepagrindžiami. tai reiškia jau senai egzistavo galimybė bet kurią valstybę e, ekonomiškai nubausti kaip yra šiandien baudžiama lietuva aš taip pat dar noriu priminti kad lietuva paprastai ir kitos baltijos valstybės atėjus kalėdoms visada mūsų e, sunkvežimiai ir mūsų vežėjai yra sustatomi į ilgą ilgą eilę. tai yra ne pirmi metai ir ne pirmas atvejis. todėl manau kad mes iš tikrųjų turime svarstyti apart tų priemonių kurias jūs pats pasiūlėte gerbiamas komisare turime pradėti svarstyti ekonominio savo valstybių interesų gynimo politiką kurioje būtų aiškiai numatyti mechanizmai ir jie esant tokiam atvejui automatiškai įsijungtų. Tikrai beveik niekam nekyla abejonių dėl to, kad tai, kas vyksta dabar, yra e, keršto akcija, kad Rusija baudžia Lietuvą už rytų partnerystės politiką. Tačiau e, e, ji bando išsiaiškinti, kaip toli jį gali nueiti, bandydama daryti spaudimą konkrečiai šaliai. Po 90-ųjų metų ekonominės blokadus, kurią Rusija jai primetė, tai yra antras išpolis, tačiau e, aplinkybės yra visiškai kitokios, Lietuva yra visiškai kitokia šalis. Ir mes dabar kreipiamės į visą Europos Sąjungą, nes niekas e, negyvena atsietai, niekas nevyksta atsietai. E, tai ataka prieš Europos Sąjungą. Aš tikrai dėkoju kolegams už solidarumą ir būtina reaguoti taip, tarsi Europos Sąjunga būtų užsipulta, pasitelkiant priekybinės, šantažo ir kitokias priemonės. Būtent todėl prieš Vilniaus vadovų susitikimą ir prieš prieš kitus svarbius renginius ES turime būti atsargus, kad tai nepasikartotų vėl. Ačiū, panas Kelam. Ačiū. Toks, e, tokia spaudimo forma yra nepriimtina. Tai yra spaudimas ne tik prieš valstybę narę, bet prieš pirmininkaujančią valstybę to negalime traktuoti kaip nedraugiško e, veiksmo, tik nedraugiško veiksmo prieš Europos Sąjungą. Tai negali būti vertinama kaip paprastas prekybos ginčas. Tokie dalykai atsitiktinai nevyksta. Panašus brutalus ekonominis spaudimas buvo taikomas Ukrainai ir Moldovai. Europos komisija ir valstybės narės privalo vadovautis Europos parlamento rezoliucija priimta prieš dvi savaitės. Joje yra sakoma, kad priemonės, e, kurias taiko Rusija priekybai, yra susijusios su politiniu spaudimu. Reikia konkrečių komisijos veiksmų. Kremlius dar kartą parodė, kad jo politika ES atžvilgių nėra draugiška, bet tik tai priešiška ir įkvėpta postimperialistinio mąstymo. Prieš Vilniaus vadovų susitikimą ES turi duoti labai aišku solidarumą signalą. Mes turime parodyti, kad esame vieningi gindami valstybę narę ir laisvę tų valstybių, kurios nori būti integruotos į demokratišką Europą. Ačiū. Toliau ponas Zemke. E, e, Dėkoju. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, tokį faktą, kad mes čia kalbame apie diskriminacinius Rusijos veiksmus prieš transporto įmonės iš Lietuvos. Tačiau, e, kalbėdami apie tai, e, kalbame taip pat apie tokius Rusijos veiksmus, kurie nuolat kartojasi. Ir tie veiksmai taikomi ne tik e, Baltijos valstybėms. Panašio, panašios sankcijos, panašus apribojimai savo laiku buvo taikomi transporto įmonėms ir gamintojams iš Lenkijos. E, pavyzdžiui, e, taip pat buvo taikomos sankcijos e, pieno produktams, mėsos gaminiams ir visais tokiais atvejais ES turi palaikyti tą valstybę narę, prieš kurią Rusija taiko tokius diskriminacinius veiksmus. Manau, kad mes turime kalbėti vienu balsu, nes ES nėra valstybių narių, kurios yra svarbesnės arba mažiau svarbios. Dėkoju, ponė Zemke. Toliau kolega Paška, paskutinis kalbėtojas. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Staiga pradėtas taikyti e, importo ribojimas e, yra didžiulė problema prekės, kurias veža Lietuvos vežėjai, yra, ir iš, yra vežamos ir iš kitų šalių. Todėl tas draudimas, to draudimo pasiekmes patirs ir kitos valstybės. Rusija yra mūsų priekybinė partija ir todėl tinkamai sureguliuoti santykiai yra tas dalykas, kuriuo mes turėtume būti suinteresuoti. Todėl šių vienašališkų Rusijos taikomų priemonių traktavimas uh, turėtų būti mūsų diplomatinių pastangų e, klausimų. Taip pat reikėtų pasire, pasirūpinti, kad tai netaptų e, esminė problema ir kad tai nepadarytų esminės įtakos mūsų ekonomikai. Todėl komisijos nariai, manau, kad turime pradėti e, imtis rimtai, esmingai, iš esmės kalbėtis su partneriais Rusijai. Ačiū, sako pirmininkė, ponė Deguchtai, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, aš beveik nebejoju tuo, kad tos priemonės yra politiškai motivuotos ir veikiausiai e, susijusios su Rusijos e, mintimis susirūpinimais dėl ES rytų partnerystės politikos. Klausydamasis diskusijų e, padariau išvadą, kad jūs tuo taip pat beveik nebejojate bet ne dėl to, kad tos priemonės yra politiškai motivuotos. Neturėtume, turėtume pasirenkti prieš kreipdamėsi į PPO. E, ir šiuo metu e, aiškinamės, kaip šios priemonės atitinka PPO taisyklės. Būtų žalinga iš karto kreiptis į PPO, nesurinkus visų reikalingų statistinių duomenų ir informacijos. Spalio 18 e, taryboje tas klausimas bus svarstomas ir mes tą klausimą kelsime. O iki spalio 18-osios galbūt įvyks techninių ekspertų pasitarimas, kad išsiaiškintume, su kuo konkrečiai reiktų kalbėtis. Aš pagal išsilavinimą esu teisininkas ir žinau, kad prieš eidamas į teismą, o PPO yra teismas, turi parengti savo bylą, turi turėti visus dokumentus ir todėl neatsitiktinai. Viso, visi atvejai, kuriuos pateikėme pasaulio prekybos organizacijai. Visais atvejais beveik visada laimime, kai kreipiamės į tą organizaciją, bet mes pasiruošėme kruopšiai. Todėl ir, žinoma, tikimės Lietuvos bendradarbiavimo šiuo atveju. Galima reaguoti ir politiškai į tokią priemonę. Ponas Kaspari kalbėjo apie galimybę iškviesti Rusijos ambasadorių. Aš galiu tai padaryti artimiausiomis dienomis, tai ne problema. Manau, kad reikia labai aiškiai pasakyti rusams, kaip daugelis iš jūsų ir minėjote, kad kai užsipuoli vieną valstybę narę, užsipuoli visą Europos Sąjungą. Tai visiškai aišku tačiau m, mm, nežinau, kokiu stebuklingų būdu tą klausimą išspręsti jau nuo rytojaus. Tai turėtumėte irgi suprasti. Aš sudariau sąrašą visų problemų, su, kurias patyrėme santykiuose su Rusija nuo. nuo 2012 kovo 28-osios, pavyzdžiui, buvo užbraus, uždrausta bet, kokia ES mes, bet koks ES mėsos įvežimas dėl taip vadinamo Šmolenberg viruso. Paskui tame sąraše yra dar dešimt priemonių, kurių, kur, kurių Rusija ėmėsi ne tik prieš Lietuvą, bet prieš keletą ES šalių. Taigi tai nėra kažkas visiškai nauja, negirdėto. Ir galite nebejotis, kad mes imsimės tinkamų veiksmų Bet taip pat prašau suprasti tai, kad mes turime tai daryti mm, remdamiesi konkrečiais įrodymais, kuriuos turime surinkti. Turime pasiklausti, norime rusų pasiklausti, kaip ką jie daro, kodėl jie, kodėl jie taip elgesi ir visos šios informacijos pagrindų netrukus priimsime atitinkamą sprendimą. Ačiū. And, uh, we... Ačiū. Dabar jau galime baigti diskusiją šiuo klausimu. Ir pereisime prie Malkomo Harbo e, e, pranešimo